Okay, colleagues, good afternoon. Let us start. Kolegos, laba diena. Pradedame žmogaus teisų pakomitečio posėdį, kuriame turėtumėme patvirtinti naują komiteto valdybą ir pirmininką. Pirmiausia, rinksime pirmininką ir po to visi pirmininkus. Turiu uh, pakaitinių uh, pakomitėtėje balsuosančių narių sąrašą. APP e pona Mikolašika, ponas Miko, Mikolašika pakeis ponas Peterli. Ir pona Adakatuson pakeis. Pakeis kas, gal galite pasisakyti, nes čia yra padėtas klaustukas. EKR frakcija pona Karski pavaduos Ponas Tenokas. Ponas Tenokas yra čia. Alde, pona Giorensena, e, atstovaus ponė Šakė. Gal neteisinga kryptimi žiūriu. Kur sėdi Alde atstovai? Puiku. Bet panios Šakės nematau. Jie tikriausiai yra pakeliu į šį posėdį. GUE frakcija informuokite, kas e, pavaduos. Sakėte, kad ponas Iglesijas Turion bus pavaduoj, pavaduotas. Pone Veržė, kas jį pavaduos? Kiek žinau, e, pone Marina Obiols. Thank you. Ačiū. Ir žalieji. Pona Buchne pavaduos ponės Argentinė. Ar bus kokiu nors papildomų pakeitimų? Žvelgiu EPP frakciją, ne. Visi dalyvaus kaip numatyta. Then we can vote and in case... Jei turėtume balsuoti, reikalingas kvorumas. kvorumas e, egzistuoja, jei yra bent aštuoni nariai. Man atrodo, kad kvorumas yra. Taip. Norėčiau paprašyti, pasiūlyti kandidatus į komiteto pirmininko postą. E, ponas Hauvit iš socialdemokratų. Prašau. Ačiū šią oficialią progą norėčiau pasakyti, kad man tikrai malonu nominuoti Elen, Eleną Valenciano, nes ji yra tikrai puikiai e, kandidatė, mes esame draugai ir kolegos ir man, Elena, tikrai yra labai malonu tai daryti. Ir aš buvau šiame komitete e, frakcijos koordinatoriumi nuo 99-ųjų toje kadencijoje. Po to ji grįžo į Ispanijos parlamentą, ten buvo e, socialistų atstovės spaudai užsienio reikalų komitete irgi grįžo vėl į Europos parlamentą. Jos atsidavimas e, taip pat e, siekis kovoti už žmogaus teisės niekam nekelia bejonių ir aš žinau, kad ji šiam pakomitečiui vadovaus tikrai tinkamai, teisingai ir sieks įtraukti visus narius į, komite, į pakomitečio darbą. Aš tikrai ją Rekomenduoju. Ačiū. Ačiū. Pone Valenciano, ar jūs sutinkate būti nominuota? Taip. Ačiū. Ar bus kitų kandidatų siūlymų? Nematau. Tokių siūlymą turiu žduoti jums ir kitus klausimus. Jūs esate visa teisė komiteto narė, pakomite čia narė. Tikriausiai jūs užpildėte finansinių e, interesų deklaraciją, atsakymas į abu klausimus yra taip. Taigi manau, kad galime balsuoti, išreikšti savo valią e, plojimu. Taip pat prašau, kviečiu jūs ateiti čia šiapus stalo. Pues muchísimas gracias. Es un... Ačiū visiems. Man tai tikrai didelė garbė pirmininkauti šiame pakomitetėje ir tikrai dirbti draugės su jumis visais. Tai man didelė garbė ir didelė atsakomybė, kurią nuolankiai priimu. Ir pažadu jums visiems ir visoms, kad dirbsime drauge. Ir dirbdami drauge sieksime geriausio įmanomo rezultato. Žmogaus teisų pakomitetis yra pakomitetis parlamento struktūroje, tačiau mums visiems esantiems šiame pakomitete tai reiškia svarbės užduotis, kurių imamės. E, žmogaus teisų apsauga ir gynimas turi išlikti Europos politikos svarbiausių pagrindinių elementų ir Europos Sąjungoje ir iš jos ribų. Europos Sąjunga turi e, du, rodyti pavyzdį visiems. Ir man, turime visi dirbti drauge šiame pakomitetėje. E, ai, paprastai, e, nuoširdžiai, e, nedviprasmiškai bendradarbiaudami tarp įvairių frakcijų parlamente. E, ir koordinuodami savo darbą su kitais parlamento komitetais ir taip eiti priekin ir dirbti tų žmonių vardan ir, ir, ir už tuos, kurių teisės pasaulyje yra persikvėjamos ir trypiamos. Mano duris, mano e, kabineto duris visada bus atviros, aš esu pasirengusi e, pakelti telefoną, jeigu man skambinsite ir noriu padėkoti sekretoriatui už visą parengiamą į darbą. Pradėkime dirbti ir dabar rinksime pakomitečio vicepirmininkus. Pirmasis vicepirmininkas. Noriu kreiptis į politinės frakcijas, pasiklausti, ar yra e, kandidatų. Pone pirmininkė, visų pirma noriu Jūs pasveikinti EPP frakcijos vardu su išrinkimu į, tikrai, į šį tikrai svarbų e, postą, į žmogaus teisų pakomitečio pirmininkės postą. Mes supratame, kad tai didžiulė atsakomybė ir po Lisabono sutarties įsigaliojimo e, turime didesnius įgaliojimus. EPP frakcija turi kandidatą į pirmojo vicepirmininko postą. Norime teikti Kristijano Predos kandidatūrą. Ankstesnėje kadencijoje jis aktyviai dirbo žmogaus teisų srityje. Jis EPP frakcijoje e, atstovauja Rumunijos delegaciją. Manau, kad tai puikus kandidatas, jis turi sukaupęs tinkamos reikalingos patirties ir turi reikalingų įgūdžių, kad galėtų aktyviai dirbti žmogaus teisų srityje ir jis tikrai bus šiam komitetui naudingas. Ačiū. Pone Prėda, ar jūs sutinkate būti nominuojamu? Ar jūs sutinkate kandidatuoti į vicepirmininko postą? Jūs esate visateisis e, pakomitečio narys ar užpildėte visus reikalingus dokumentus, finansinių teisų deklaraciją, ar bus kitų siūlymų, kitų kandidatų į pirmojo vicepirmininko postą? Ne? Todėl prašau visų pritarti šiam e, siūlymui paplojant. Ir kviečiu jūs prisijungti prie mūsų. Tenemos a nuestro vicepresidente primero. Turime pirmąjį vicepirmininką, vėl kaip pasipolitinės frakcijas. Ar turime kandidatą į antrojo vicepirmininko postą? Prašau. Pone pirmininkė, Alde frakcija sveikina Jūs su išrinkimu į pirmininko postą ir Alde frakcijos vardu nominuojame Maurą Barandijan. Maura buvo savo partijos atstovus spaudą ilgą laiką ir tai tikrai tinkamas kandidatas į šią poziciją. Kolegos, aš tikiuosi jūsų palaikymo, paramos, balsuojant už Mauro Barandijan. Ačiū. Ačiū. Pone Maura, ar jūs sutinkate Ar jūs esate visą teisės komiteto narys? Ar jūs užpildėte visus reikalingus dokumentus? Ar jūs sutinkate būti, tapti pakomitečio biuro nariu? Sveikinu, jei nėra kitų kandidatų, e, savo valią galime išreikšti balsu. Plodami e, poną Maurijo pažįsta daugelį metų iš tikrųjų. Cumplimentada la elección del segundo vicepresidente, para el tercer vicepresidente me dirijo de nuevo. Toliau, trečiojo vicepirmininko rinkimai vėl kreipiuosi į politinės frakcijas. Ar yra kandidatų į trečiojo vicepirmininko postą? Pone pirmininkė, EPP frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti kandidatą į trečiojo vicepirmininko postą Ir tai būtų ponas Lašo Tokeš iš Vengrijos. Jis dirbo šiame pakomitetyje per praeitą kadenciją. Jis buvo APP frakcijos koordinatorius, o prieš tai jis du, ilgą laiką yra dirbęs žmogaus teisų srityje, kovos už demokratiją srityje Rumunijoje. Jis yra iš Transilvanijos. Ir žinome, kokie didžiuliai, milžiniški pokyčiai įvyko Rumunijoje. Jis tame procese dalyvavo ir tai yra tikrai e, svarbus dalykas ir mes jį rekomenduojame, nominuojame PP frakcijos vardu. Titulo... Pone Tokeš, ar jūs esate visą teisę šio komiteto narys? Jūs užpildėte visus e, reikalingus dokumentus, ar sutinkate būti biuro nariu? Jei nėra kitų kandidatų, išreiškime valią e, paplodami, išrinkdami trečią vicepirmininką. Ketvirtai vicepirmininką. Bueno, cumplimentada la elección de nuestro vicepresidente tercero. Sveikiname išrinkus ketvirtąjį vicepirmininką. Vėl kreipiuosi į politinės frakcijas. Ar yra kandidatas į ketvirtojo vicepirmininko postą? Prašau. Thank you, Chair. It's with pleasure. Ačiū, pirmininkė. Su dideliu malonumu aš siūlau Barbarą Lochbiller būti ketvirtąją komiteto vicepirmininkė, manau, kad nereikia Barbaros pristatinėti, kalbėti apie jos patirtį šioje srityje. Mes mielai e, matytume ją kitapus stalo prie jūsų. Ačiū. Barbara, ar, su, ar užpildėte visus reikalingus dokumentus? Jūs esate visą teisę narė, jūs sutinkate būti valdybos narė. Puiku. Jei nėra kitų kandidatų, tuomet paplokime ir taip išreiškime savo valią. Bueno, eh, colegas, ahora solo tengo dos comunicaciones que hacer. Kolegos, dar turiu Jums ką pranešti. Visų pirma, dėl mūsų posėdžių tvarkaraščių. E, Kita savaitė turėtų įvykti Strasbūre pakomitečio biuro ir koordinatorių posėdis ir tame posėdėje patvirtinsime galutinį mūsų darbų kalendorių, posėdžių kalendorių. Ir turėsime atsižvelgti į tai, kokius klausimus norėsime svarstyti. Taigi turėsime tai aptarti ir paskui nuspręsti, kada vyks tie posėdžiai. Turėsime išsiaiškinti, kada galės įvykti posėdis Strasbūrė kitą savaitę. Ir tuomet pasiūlysime posėdžių tvarkaraštį, posėdžių kalendorių. Uh, ir nuspręsime, kokius klausimus pirmiausia norėsime apsvarstyti dviejose pirmose posėdžiuose. Kalbų režimas. Ta klausimą išspręsime koordinatorių ir, ir biuro uh, posėdį, nes kol kas dar ne viskas aišku. Tai tokia informacija, kurią norėjau Jums perduoti. Gausite daugiau informacijos per kitas dvi savaitės. Ar kas nors dar norėtų paprašyti žodžio? Richardai, prašau. Uh, labai trumpai, atsiprašau, kad vėl pertraukiu darbą. Kaip išeinančios, pasitraukiančios kadencijos iš kitos frakcijos atstovas. Noriu padėkoti Barbarai už jos darbą. Džiaugiuosi, kad ji toliau dirbs. Aš žinau, kad ji yra bus puikiai pakomitečio narė. Nėra galbūt įprasta, kad kitos frakcijos atstovai giria e, kolegą, bet aš nebejoju, kad ji puikiai dirbs mūsų visų vardu. Uh, my, my voice. Noriu taip pat pratesti. Mes su Richardu e, tikriausiai ilgiausiai dirbame šiame pakomitete. Prieš aštuonis metus buvome abu vicepirmininkai šiame pakomitete. Dabar jau sėdime galut, paskutinėse eilėse, bet noriu pasveikinti ponę Lochbiller ir visus kitus vicepirmininkus ir pirmininkę ir e, pasveikinti jūs tos frakcijos vardu, kuri, kuri neturi vicepirmininko, bet aš tikiuosi sėkmingai dirbti, aš iš, būsiu pakaitiniu nariu. Pone Lochbiller puik, buvo puikiai pakomitečio pirmininkė, nežiūrinti tai, kad mūsų frakcijos yra skirtingos. Thank you. Ja chciałbym się przyłączyć do tych życzeń, które składam na ręce wszystkich nowo. Norėčiau prisijungti prie kolegų ir palinkėti kuo geriausios kloties mūsų e, vicepirmininkams ir pirmininkiai. Manau, kad tai tikrai graži tradicija sveikinti naujai išrinktus vicepirmininkus. E, Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, iš, kurie, su kuriais dirbau ankstesnėje kadencijoje, padėkoti Barbarai Lochbiller. Aš buvau pirmasis vicepirmininkas praeitoje kadencijoje ir tikrai noriu jai nuoširdžiai padėkoti už mūsų bendrą darbą. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. Atrodo, kad neblogai padirbėjome šiuo vėlyvų dienos metu. Noriu padėkoti visiems ir tikiuosi, kad bendradarbiavimas sėkmingai tęsis per visą mūsų kadenciją. Ačiū ir iki kito greito pasimatymo.